sprendimai. E, mes manome, kad 185 tie balsai yra svarbus, kad galima bus eiti į trilogą ir dėrėtis toliau. Mes ketiname e, remti tam, kad būtų galima numatyti e, naujus, sureaguoti tinkamai naujus muito mokesčius, kuriuos numatė JAV. Mūsų muitin, mūsų ūkininkams nesvarbu, ne, nieko, jie nieko dėti yra dėl tų muitų karų, bet jiems atrodo teks patirti to pasiekmes. Didelę balsų daugumą mes balsavome už šį pakeitimą. Dėkoju. Ačiū kolegė Gilera, kolegė Ždanoka. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš balsavau už bendrąjį biudžetą, nes ten remiamos programos, e, programos susijusios su klimato kaita, jaunimu ir mokslo tyrimais. 15 pakeitimas yra taip pat svarbus. Aš manau, kad tie, kurie susitarė mokesčių mokėtojų pinigus e, skirti į stratkom, tas sprendimas yra įdomus, nes mes nesame niekad matę, kas iš tikrųjų yra. E, tiesiog e, mes neturime duomenų, negalime pasižiūrėti tiksliai, kas tai yra. Daug perdėjimo e, pateikiant faktus. Tačiau kas galėtų įvertinti tuos perdėjimus? Iš mano pavyzdės, Stratkom teikia neteisingą informaciją dėl Sputnik Baltarusijoje, Latvijos šprotų gamybos įmonė kenčia dėl kitų dalykų. Tačiau jeigu būtų pasakyta teisybė, Latvijos žiniasklaida bandoma tą daryti, bet informacija dažnai būna ta pati. Latvijos žiniasklaida kaip ir teisinga informacija teikia, tuo tarpu kaip Baltarusijos neteisinga. Ačiū kolegė Ždanoka. Kolega Palmer, prašau. You, to... Dėkoju. Aš taip pat norėjau pabrėžti, kad remiu e, biudžeto e, projektą ir ypač jo paramą Erasmus programai. Be abejo, E, Netikrumo bus daug susijusių su Brexit, bet būtų puiku, jeigu Erasmus programoje Junktinė karalystė galėtų dalyvauti ir toliau, nes tūkstančiai studentų pasinaudojo iš Junktinės karalystės e, ankstesniais metais ir dabar Erasmus programa. Mes manome, kad 94 procentai e, kolegų galėtų kolegijų galėtų ir toliau siektų dalyvauti toje programoje. Mes norėtume, kad 2020 metais e, ta programa turi būti pratesta. E, aš norėčiau kreiptis į Junktinės karalystės vyriausybę ir laikyt, kad ši laikytųsi savo įsipareigojimų tam, kad Erasmus programoje Junktinė karalystė liktų dalyvauti ir toliau. Tai būtų naudinga mūsų jauniems žmonėms. Ačiū kolegai Palmer. Kolega Kelly. Uh, McCarthy tam šiai glauti mahangagukai iš Homa. Na, aš kalbu savo gimtają kalbą. Labai džiaugiuosi tuo, kad galėjau pritarti pasiūlymams, nes jie yra tikrai vertingi ir primena man seną posakį, kad jeigu giri jaunimą, jaunimas eis su tavim koja kojom. Ir reikia ne tik girti jaunimą, bet ir padėti jam. Ir Erasmus Plus suteikia galimybę keliauti po visą Europą ir taip pat susirasti darbą. Taip pat džiaugiausi galėdamas pritarti rekomendacijoms dėl klimato kaitos, kovos su klimato kaita. Tikrai verta kovoti, jeigu norime įgyvendinti savo tikslus. Ir šis darbas yra netidėliotinas, tai yra sunki užduotis daugeliu šalių ir tikrai yra teisinga teikti šalims e, finansinę paramą. Taigi džiaugiausi galėdamas pritarti šiam pranešimui, nes e, šis biudžetas bus naudingas Europos žmonėms. Dėkoju, ponia Keli. Mes tiek klausėme, išklausėme pasiaiškinimų dėl balsavimų, dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, o dabar dabar Europos prieglopščio biuro biudžetas. Vonas Ros. Dėkoju, pirmininkė. Mes Žinome, kad, šit, kad šitas e, biuras e, susidūrė su etinėmis problemomis. Nuo 2016 metų buvo e, problemų, taip pat ir 2017 metais buvo problemų. Olafas nustatė, kad buvo sukčiaujama per viešųjų pirkimų procedūras, neteisingai buvo panaudotos ES lėšos, jos neteisingai administruojamas ir uh, E, neteisingai e, samdomi darbuotojai, yra, taip pat buvo pažeistos e, darbuotojų apsaugos taisyklės. Ir mes esame už visišką skaidrumą ir todėl mes negalėjome pritarti šio biudžeto vykdymo patvirtinimui. Dėkoju, ponė Ros. Dabar ponas Polčiak. Ačiū pirmininkė. Žinoma, prieglopščio agentūra yra vienas iš mūsų prioritetų. Tai yra prioritetas saugumo srityje. Taip pat kovojant su smurtu, nukreiptų prieš tam tikrus e, pabėgėlius Maltoje. Tai yra nepriimtina. Tas smurtas yra nepriimtinas, tačiau nepriimtinas yra ir agentūros elgesys. Aš pritariau rezoliucijai dėl 2017 metų biudžeto įvykdymo, bet um, akivaizdu, kad tuo laikotarpiu buvo kilę daug problemų dėl viešųjų pirkimų. 7,7 milijonai eurų, tai yra 10 procentų mm, prieglopščio agentūros mokėjimų buvo klaidingi, taip pat buvo kilę abejonių dėl darbuotojų samdymo, praėjusiais metais direktoriui teko atsistatydinti. Aš dabar noriu palinkėti sėkmės naujai vadovybei, kad būtų sukurta skaidriai ir gerai veikianti agentūra, tokia, kokios mums reikia. Ačiū ir dabar kolega Keli paskutinis pa, pa, paaiškins balsavimą. Ačiū. Aš balsavau už e, biudžeto įvykdymo patvirtinimą agentūroje, na, ši agentūra sulaukė priekaištų iš įvairių institucijų, skaitant auditorumus ir e, kovos su sukčiavimu tarnybo, e, tarnybos. E, patys didžiausi pažeidimai buvo susijęs su netinkamais mokėjimais, viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimais, ES lėšų pasisavinimu, žmogaus netinkamo elgesio su žmogiškaisiais ištekliais, persekiojimu, priekabiavimu ir netinkamu elgesiu su darbuotojais. Visi visi šie nusižengimai yra visiškai nepriimtini, ypač e, agentūroje, kuri turi tokį autoritetą. Taigi aš pritariu tam, kad reikėtų atsisakyti patvirtinti biudžeto įvykdymą ir, kaip sakė ponas Ros, reikėtų dar grįžti prie šio klausimo. Dėkoju kolegai Keli, tuo baigėmės e, pono Saulanaro e, balsavimo pranešimo balsavimo paaiškinimus. Ir dabar periname prie Isabel Garcia Monos pranešimo balsavimo paaiškinimu. E, tai yra 2017 m. biudžeto vykdymo patvirtinimas ES bendrasis biudžetas, ES vadovų taryba ir taryba. Kolega Polčiak. Dėkui, pane předsedo, za udelení slova. Ja by... Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Norėčiau pakalbėti apie Europos vadovų tarybos ir ministrų tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Mes turėtume akcentuoti Europos parlamento galias. Tai yra vienintelė tiesiogiai renkama ES institucija ir ji turi ir biudžeto galių, įskaitant ir įgaliojimus tvirtinti biudžeto įvykdymą jau ilgą laiką vyrauja tarp institucinė e, įtampa tarp Europos parlamento ir vadovų tarybos. Ir, bet negali būti abejojama mūsų teisėtumu. Ir jeigu mes norime, kad šis biudžetas būtų atskirtas ir skaidrus, tai gerai, bet apie jį visiškai nediskutuojama ir juo nebejojama. Aš manau, kad taip yra pažeidžiamos mūsų galios ir reikės šią problemą spręsti. Dėkoju kolegai Polčiui, dabar kolega Newton Dan. Ačiū pirmininkė, negalėjau e, pritarti pasiūlymui atsisakyti patvirtinti biudžeto įvykdymą ministrų taryboje. Na, taryba yra baisus, baisi institucija, ji kenkia visuomenės pasitikėjimui ES ir turėtume sugėdinti tą instituciją, kad ji apsivalytų. Tačiau atsisakyti suteikti biudžeto vykdymo patvirtinimą yra neteisingas požiūris. Tada ta institucija pradės taisyti mūsų biudžetą, mes taisysime jos biudžetą ir mes tiesiog gaišime laiką. Daug geresnis būdas e, išspręsti tarybos paslaptingumo problemą yra parodyti atskirus pavyzdžius, kaip taryba švaisto pinigus. Pavyzdžiui, Pavyzdžiui, e, egzotiški ministrų susitikimai egzotinėse vietose ir įvairūs kiti būdai, kaip švaistomi pinigai. Būtent tai būtų būdas atverti tą instituciją ir sugėdinti ją dėl netinkamai leidžiamų mokesčių mokėtojų pinigų. Dėkuoju kolega Newton ir galiausiai e, dar kartą kolega Kelly. Yes, Na, akivaizdu ir vėl, kad Europos ministrų taryba ir Europos vadovų taryba ir vėl neatsakė į klausimus raštų, kurios pateikė Europos parlamentas. Ir e, tarybos generalinis sekretorius nedalyvavo klausimuose, kurie buvo surenkti. Be to, taryba neatsižvelgė į parlamento pateiktas rekomendacijas. 19 e, metų kovo 26 dieną. Tai yra nepriimtina ir šis pranešimas bus signalas tarybai, kad šį klausimą reikia vertinti rimtai. Mūsų parlamentas jau seniai laikosi pozicijos, kad visos ES institucijos turi būti skaidrios ir atskaitingos visiems ES piliečiams kad piliečiai žinotų, jog institucijos atlieka savo pareigas ir taryba turi prisimti atsakomybę. Ir aš labai džiaugiuosi, kad parlamentas šiuo klausimu yra griežtas. Ačiū. Dėkojame. Tuo mes baigėme Garsijo Munijos pranešimo balsavimo paaiškinimus. Ir norėčiau dabar jau baigti dabartinę šio momento darbo tvarkę. Noriu palinkėti Jums skanių pietų ir grįšime čia trečią valandą.